Brangus kolegos, siūlau pradėti paskutinę mūsų komiteto posėdžio dalį prieš vasaros atostogas. Dabar bus dvyliktas darbo tvarkės klausimas. pagal kurį turėtumėm išgirsti studijos pristatymą. Mes paprašėme, kad būtų pristatyta studija socialinės politikos išorės dimensija darbo ir socialinės standartų sklaida ir Europos įmonių socialinė atsakomybė. Taigi socialinės politikos išorės dimensija, darbo ir socialinių standartų sklaida ir Europos įmonių socialinė atsakomybė, nes pirmą man susisuko lėžuvis ir negalėjau iš karto pasakyti visko. Šita studija buvo atlikta pono Werner Aišart de Isa ir Dorit Van Brink de Niras Tai yra darbo institutas, Vokietijoje jis yra ISA vadinamas ir taip pat NIRAS yra Danijos institutas, kuris užsima analizę ir strategiją. Taigi studija buvo atlikta pagal iniciatyvos pranešimą, už kurį atsakingas mūsų kolega Richard Balf. Pone pranešėjai jau, ar sutinkate kad pirmiausia išklausytumėm studijos pristatymą, o tuomet jūs galėsite pasisakyti kaip pirmasis diskusijų dalyvis. Taigi kaip viską organizuosime, než, nežinau, čia turbūt tarpusavėje jūs susitarsite, tačiau tą pristatymą paprašyčiau atlikti per protingą laikotarpį. O tada bus klausimai atsakymai. Ačiū, ponė pirmininkė. Um, Gerbėmiai parlamento nariai, ponai ir ponios, mums labai malonu pristatyti jums e, atliktą tyrimą dėl Europos socialinės politikos. Aš pateiksiu jums platesnės informacijos šiandieną, e, kuri susijusi su jūsų parlamento veikla ir mes išdalysime jums, e, pris, pasidalysime įžanginės kalbos laiku, su kolegomis pristatysiu Valbrink ir E, kitas kolega pristatys Europos socialinės politikos išorės e, dimenciją, išorės aspektą ir poveikio vertinimą. Papasakosime jums apie priemonės, kurias naudojame, o paskui e, grįšiu prie politikos priemonių. Pasisakys tada kolega Maiklas Kendija. Tiksliau jisai pirmas pasakys. Gerbėmiai ponai ir ponios, parlamento nariai Pirmame pristatymo prezentacijos skyriuje norėtume jums pristatyti e, išorinės e, dimensijos Europos socialinėje politikoje pagrindinius dalykus. E, ši politika įvertina, tai yra mes, mūsų studija įvertina ne, ne ES valstybėms narėms ES socialinės politikos poveikį. Ir taip pat reikia pasakyti, kad e, darbo sąlygos e, teisės yra susijęs su e, ir išorės ir vidaus socialinė politika. ES socialinės politikos išorinė dimensija yra viena iš darbo temų šiam komitetu 90 metais. Mes 10-ojo e, dešimtmečio pradžioje pastebėjome, kad įgyvendamas įvairios iniciatyvos kur, e, susijęs su socialinėmis vertybėmis, kurios inkorporuojamos į ES išorės santykius. E, buvo patvirtinta vidutinės trukmės socialinė programa 25-7 metams ir ten komisija pabrėžė, kiek svarbi ES socialinė politika ir jos išorinis aspektas. Nuo 1998 metų iki 2000 metų socialinių veiksmų programoje daug kalbama apie ES socialinę politiką. Ir taip pat programoje pasakyta, kaip svarbu pabrėžti išorės aspektą. Europos Sąjunga pakeitė socialinės politikos išorės e, dimensiją, e, prasidėjus naujam tūkstantmečiui. Ir e, tuo pačiu metu buvo įgyvendinama Lisabono strategija, kurioje buvo akcentuojamas darbo vietų kūrimas, konkurencingumas, inovacijos, didesnė socialinė sanglauda ir ambicinga politinė darbo tvarkė socialinė srityje tą galima vertinti kaip bandymą e, rasti nuoseklų išsamų ES atsaką globalizacijai ir didėjančiai tarpusavio priklausomybei. Taip pat buvo pabrėžtas artimas ryšys tarp ekonominės ir socialinės pažangos tiek viduje, tiek išorėje. Kadangi globalizacijos mastai didėja, tarpusavio saveikumas didėja, reikia pabrėžti, papildyti vidinę dimenciją stiprią išorės dimenciją. Tas e, poreikis atsiranda akivaizdus e, tam, kad būtų galima prisidėti prie globalizacijos veiksnių, dėgiant ES vertybės ir patirtį. Aš norėčiau e, pasitelkti vieną grafiką, kad galėčiau paaiškinti jums, tiksliau vieną pavyzdį Mes galime e, pastelti futbolo terminus ir pasakyti, kad e, viduje, e, jeigu vyksta futbolos varžybos, mes e, žinome, kad šalies viduje e, aistros labai įkaista ir tai galima pavadinti su vidinė dimencija, o jeigu išvažiuojama žaisti kitur, tai tiek paramos nesulaukiama, tai būtų išorinė dimencija. E, atnaujinta socialinė darbo tvarkė buvo 8 metais ir čia galime taip pat pasakyti, kad šis komitetas neseniai rengi komitetą dėl dezi pranešimo apie įmonių socialinę atsakomybę tarptautinėse prekybos susitarimuose. E, antrame prezentacijos skyriuje norėtume atkreipti dėmesį į jūsų į svarbiausias iniciatyvas susijusias su ES socialinės politikos išorės dimencija. Jau buvo pasakyta, kad esmė e, šios išorės dimensijos yra susijęta su padorių darbo e, standartų skatinimo ir esminių darbo standartų skatinimas, taip pat įmonių socialinė atsakomybė yra pagrindiniai komponentai e, požiūrė susijusime su darbo sąlygomis. E, Dešimtą skaidrį, jeigu pasižiūrėsite, pamatysite lentelę. Ten kalbama apie Europos strategiją išoriniai dimensijai ir ten daugiausia dėmesio skiriame socialinėms nuostatoms. Tai yra socialinių reikalavimų įrašymas E, ir e, atlyginimas šalims e, toms, kurios laikosi darbo standartų. Nuo 2001 metų ES pradėjo pabrėžti kitus mechanizmus ir priemonės, kad skatintų socialinius standartus ne, ne valstybėse narėse. Taigi svarbiausias dalykas yra pagrindinius darbo standartus įdėkti ir palaikyti dialogą, dėrybas su tarptautinė darbo organizacija. Tai buvo laikoma geresniu būdu skatinti pagrindinių darbo standartų dėgymui. E, toliau matote, kokias priemonės naudoja ES ir tas priemonės galima pavadinti švelniomis, griežtomis ir ir finansinėmis priemonėmis. E, egzistuoja laisvosios priekybos susitarimai, bendrosios preferencijų sistemos, taip pat pasaulio priekybos organizacijos požiūris į rimtuosius pagrindinius dokumentus. Egzistuoja dialogai, iniciatyvos, rekomendacijos, įtikinimai. Uh, E, tai yra susijęs su švelnesnėmis priemonėmis. Kitas dalykas yra vystomoji pagalba, techninė pagalba yra finansinės priemonės. Kaip ir anksčiau buvo pasakyta, mes e, Kalbėdami apie išorės politiką, pastebėjome, kad ES vis daugiau priemo, dėmesio skiria švelniosiams priemonėms. O dabar perduosiu žodį kolegiai iš Danijos, kuri įvertins priemonės pasisakymo metu. Sveiki, ponai ir ponios. Dabar pabandysiu Jums pirmiausia paaiškinti apie analizę išorės dimensijos nuoseklumą, o paskui pasakysiu, kaip mes vertiname priemonės panaudotas. Dėl nuoseklumo mes į tai pasižiūrėjome iš trijų požiūrio taškų. Ir norėjau pasakyti, kad yra svarbu kalbėti apie nuoseklę politiką dėl legitimumo dalykų ir dėl poveikio. Pirmoji dimensija yra horizontalė totalus nuseklumas, žiūrint į skirtingas politikos sritis ES, žiūrėjome į socialinę politiką, vystamąją pagalbą, taip pat analizavome e, nuoseklumą, nuosaikumą. Mes pastebėjome, kad tikslai vis labiau yra integruojami, tačiau prekyba tebėra pirmasis tikslas ir tai, aišku, įtakoja išorės dimenciją ir išorės politikos įgyvendinimą. Jeigu mes pasižiūrėsime į vertikalų nuoseklumą, kaip ES bendrauja su tarptautinė darbo organizacija ir kaip įtakoja, reikia pasakyti, kad e, ši organizacija ir taip pat PPO yra labai svarbios Jeigu pasižiūrėsime į tarptautinę darbo organizaciją, tai pamatysime, kad ES labai stipriai įtakuoja jos veiklą, bet ne visuomet ji veikia kaip viena veikė, dėl to kyla problemų, tą svarbu prisiminti. E, tarptautinė darbo organizacija yra svarbi svarstyti šioms temams. PPO yra labai aišku, kad čia ES vieningai kalba šioje organizacijoje, bet tai nėra socialinės politikos formas. ES čia turi tam tikros įtakos, bet šiuo metu tai iš tikrųjų nėra mūsų aptarimų klausimų aptarimo svarstymo formas. Jeigu pasižiūrėsime į trečią dimenciją, tai yra tiesioginis vertikalus nuoseklumas ES dvišaliai santykiai su ne valstybėmis narėmis. ES, kaip minėjo Maiklas, naudoja švelnesias priemonės, bet e, jeigu pasižiūrėsime į tas griežtasias priemonės, tai čia kyla problemų dėl įgyvendinimo. E, dažnai e, tokios priemonės turi ir riboto poveikio. Ta galima pasakyti apie tiesioginių preferencijų, bendrųjų preferencijų sistemą plus. Jeigu pasižiūrėsime į priemonių vertimą, tai vienas iš mūsų, vien, viena iš pagrindinių išvadų, žiūrint į nevyriaus, ne ES valstybės narės ir ES įtaką, galime pasakyti, kad e, kuo arčiau šalis ES, tuo daugiau įtakos. Pasižiūrėsime į kandidates, e, kaimynės kurios turi perspektyvą įstoti ES, tai ES turi gana didelio poveikio, bet jeigu eisime toliau, pasižiūrėkite į 15 skaidrę, taigi pamatysite, kad e, E, šalis kaiminės, kurios e, neturi perspektyvos iškart įstoti į Europos Sąjungą e, ir besivystančios šalis. Tai poveikis jos yra mažesnis. Ir tose šalyse socialiniai standartai tebelieka tam tikrai iššūkį keliantis rytis. Mes 16 skaidrį išsameu paaiškiname, ką turime galvoj, bet aš paprasčiausiai pristatysiu bendrus pastebėjus jums, o paskui paaiškinsiu, kaip, kokį poveikį turi skirtingos priemonės. Globaliai mes matome, kad egzistuoja dinamiškas ryšys tarp e, socialinių santykių ir ekonominės plėtros. Ta svarbu atsiminti, vertinant tokius tyrimus. Vienas esminis veikėjas yra e, tarptautinės bendrovės ir e, globalios vertės grandinės E, tai yra svarbus veikiai kylančios ekonomikos valstybėse kaip e, darbo vietų kūrėjai, darbdaviai, bet ir kaip esminiai politiniai veikiai. Mes pastebėjome, kad europietiškos bendrovės bando įtakoti darbo įstatymus kylančios ekonomikos valstybėse, kai kuriuose ir ta prasme galime pasakyti, kad e, kai kurie kiti veiksniai visiškai prieštarauja ES e, siūlomiems dėgiamiems standartams. Dar reikia pastebėti, kad kylančios ekonomikos valstybės labai daug pasikliauja savo privalumais dėl pigesnės darbo jėgos ir nenori taikyti aukštesnius standartus. Ir čia ES tenka rimtas uždavinys. 18 skaidrėje matote lentelę, kurioje vertinamos rimtosios griežtosios priemonės. Aš tik tai paminėsiu svarbiausius. Kaip, kaip žinia, asociacijos susitarimai yra labai svarbus e, su šalimis tai yra labai gera priemonė, kuri turi daug poveikio darbo standartams. Tai, ką pastebėjome, yra tai, kad bendroji preferencijų sistema e, yra geras dalykas, bet įgyvendinimas tebelieka problema. Tai yra vidutinio poveikio, vidutinio stiprumo poveikis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kalbame apie prekybinės organizacijas, apie, apie pasaulinę prekybos organizaciją. E, tai įvertinome ir jos poveikį. Dabar e, poveikis priemonių toliau švelniųjų priemonių vyksta dialogai, keičiamasi patirtimi su kitomis šalimis ir įmonių socialinė atsakomybė yra labai e, svarbus veiksnys E, vėl paminėsiu tarptautinės bendrovės, jų ypatingą vaidmenį. Manome, kad jos potencialiai gali turėti labai didelio poveikio, tačiau kol kas dėja jų poveikis yra nedidelis dėl keleto veiksnių. Nėra aiškių definicijų, bet aš prie to klausimo grįšiu vėliau. Dar norėčiau priminti e, padoraus darbo klausimą, šalių programas, e, čia yra tarptautinės darbo organizacijos e, įtaka. Tai Yra teikiama e, tarptautinės darbo organizacijos techninė pagalba ir svarbu prisiminti, kad tai, kas matoma labai e, kaip praktinis darbas, paprastas kasdieninis darbas, yra labai e, pasteisnės dalykas, kuris skatina priimti aukštesnius, taikyti aukštesnius standartus darbo rinkoje. Galiausiai norėčiau pasisakyti apie finansinės priemonės. matome, kad vystomoji pagalba turi labai daug e, poveikio, labai poveikis stiprus ir siejama jis su socialiniais standartais. Ir ES čia daug dirba. E, dar vienas dalykas - techninė pagalba. Viena iš finansinių e, priemonių, kuri turi vidutinio stiprumo aukštą poveikį. Taigi tokie yra esminiai uh, mūsų pastebėjimai. Dabar e, kolega pristatys, Werneris pristatys e, išvadas. Kai dėl, kai dėl, kai dėl paskutinės dalies, kur išdėstos išvados ir pasiūlymai, mes turime pagrindinius penkis pasiūlymus, kuriuos norime pristatyti Europos parlamentui ir truputį juos paaiškinti. Tai yra penki, penki prioritetai. Pirmiausiai tai nuseklus integruotas profesionalus metodas. Toliau antras, antra rekomendacija būtų socialinio, pasaulinio socialinio alijanso kūrimas, taip pat e, to švelnaus metodo, kurį pasirinko ES, tolesnis tobulinimas, realizavimas, e, prioritetų nustatymas ir e, esamų priemonių pakoregavimas, taip pat reikėtų pasakyti, kad prioritizavimas e, pirmiausiai skirtas priemonėm, kurios jau veikia. Na ir galų gale mm, pačių bendrovių vaidmens per, per e, įmonių arba bendrovių socialinę atsakomybę e, stiprinimas bei tobulinimas. Na, Europos parlamentas be abejo gali būti vienas išveikiančių institucijų ES institucijų sąrangoje. Uh, Ir e, jis gali būti na, savoškas išorinis veiksnys, kuris padeda kalbėti su kitom tarptautinėm organizacijom. Taip pat Europos parlamentas gali suvaidinti vaidmenį, kuris leidžia įvertinti globalizavimo socialinį poveikį, socialinę dimensiją Europos Sąjungai. Tuo tarpu, e, kai kiti veikėjai, to pačiu Europinėje platmėje, pabrėžia kitus aspektus, pavyzdžiui, ekonomikos vystimą, prekybą ar panašiai. Taigi pirmasis prioritetas e, - nuseklus integruotas profesionalus požiūris. Mes norime akcentuoti čia būtinybę e, stiprinti tą nuseklumą tiek horizontaliai, tiek e, vertikaliai, nes tai turi rimtos įtakos e, kitom valstybėm, ne valstybėm narėm. Ir ES turi elgtis nuosekliai, išlaikyti savo reputaciją kaip e, vienos iš lyderių e, socialinės srityje, socialinių standartų nustatymo bei pagrindinių darbo standartų nustatymo srityje. Antras aspektas būtų, kad šitas nuseklumas labai svarbus norint užtikrinti santykius tarp Europos parlamento ir kitų veikiančių vienetų, pavyzdžiui, su komisija, kuri e, perima tam tikras funkcijas susijusius su išoriniais santykiais, taip pat su taryba, su tarybos išorinių santykių taryba. Taigi, iš tikrųjų, tai yra vienas iš pagrindinių veikiančių jėgų ir parlamentas čia turi be abejo taip pat e, būti išgirstas. Dar vienas iš nustatytų faktų mūsų poveikio vertinimo analizėje yra tas, kad uh, nuseklumas, vieninga politika yra labai svarbi, e, darantis dėl narysės e, tarptinio darbo organizacijų. E, iš tikrųjų, kol kas optimalios koordinacijos nepavyksta pasiekti net ES valstybių narių tarpe, taigi čia reikėtų tikrai atkreipti dėmesį. Uh, Na ir Europos parlamentas taip pat galėtų profesionaliau derinti savo santykius, e, nustatydamas įvairias nuolatinės struktūras, skirtas bendradabiauti, e, koordinuoti iniciatyvas tiek tarp valstybių narių, tiek ir mm, darantys su kitomis organizacijomis, e, nustatant socialinę politiką, socialinius standartus ir taip toliau. Kitas aspektas - socialinio alijanso kūrimas. Čia norėčiau pabrėžti, kad ES jau turi labai stiprų autoritetą pasauliniu mastu, pasaulinėje arenoje. E, ypač e, jos vaidmo kontrastuoja su, tarkim, JAF reputacija, kuri, e, Junktinės valstijos šiuo atveju prisėmė labai vienašališką politiką, labai vienašališkų veiksmų ėmėsi. Ir ES E, politika leidžia kur kas lengviau užmėgsti įvairius santykius, kurti alijansus ir e, įtraukti įvairias trečiasias šalis. Mes ypatingai norėtumėm akcentuoti galimybę, o galbūt to pačiu ir būtinybę užmėgsti dialogą su e, kylančiamis naujomis Azijos e, ekonomikomis, bet galbūt ir su gamintoms valstybėmis, tai iš tikrųjų būtų įdomi kryptis toliau stiprinti, nesyvinti dialogą, stiprinti bendradarbiavimą. Na ir be abejo, taip pat yra būtinybė šiuose darybose visur akcentuoti socialinę dimenciją, ypač jeigu kalbame apie priekybos politiką, kadangi tai yra svarbus prioritetas beveik visose darybose, kurios vyksta tokio paučio santykiuose. Uh, Taip pat santykiai su tarp vyriausybinėmis organizacijomis e, yra dar vienas akcentas. Čia irgi būtų galima daugiau akcentuoti alijansų kūrimą, ilgalaikį patikimumą tarp nedarbo organizacijų. Taip pat e, neturėtume ignoruoti, bet e, reikėtų vėlgi čia akcentuoti socialinius ir kitus aspektus e, šios organizacijos darbo ribose. Mes suprantame, kad ten yra daug komplikuotų dalykų, daug prieštaringų krypčių, bet e, e, socialinės, socialinės aspektas tikrai turėtų mm, būti ignoruojamas. Taip pat kituose santykiuose, pavyzdžiui, su ASEAN valstybėmis narėmis, taip pat apnės darbo organizacijos narėmis, reikėtų mėginti, nalt akcentuoti šito socialinio alijanso kūrimo būtinybę. Uh, ir ES iš tikrųjų galėtų šią kryptimį daug nuveikti. Trečias prioritetas. E, JAF per pastarąjį dešimtmetį taip pat e, šiek tiek švelniau mm, pradėjo e, žiūrėti su šitos reikalus ir tai yra palanki dirba, kur leidžia gyventi tam tikrus teisės aktus per priekybinius sutarimus. Be abejo, tas švelnus požiūris e, yra tik tai papildymas griežtosios politikos ir e, juos siekiama toliau įgyvendinti įvairias socialinės nuostatas. Na, tai yra naujas iššūkis, e, nes e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijų gyvenimas yra viena, bet e, perkelimas jau to į praktiką, pritaikant kasdienę veiklą, yra daug svarbesni dalykai. E, techninė pagalba yra vienas iš e, aspektų šiame kontekste, tačiau e, Taip pat ir darbuotojų bei darbdavių mm, švietimas, e, informuojant apie jų teisės, būtų gana svarbus aspektas. Galima e, užsiminti taip pat apie techninę pagalbą, apmokant socialinius partnerius, bet taip pat ir nacionalinės valdžios institucijas, vyriausybės, e, agentūros ir panašiai, kurios turėtų prižiūrėti, kaip visos šios nuostatos yra gyvendinamos. Na, čia taip pat reikėtų iškelti keletą kritinių pastabų dėl na, eksporto. Mm, apdirbimo zonų. E, nes e, kai kurios valstybės iš tikrųjų, kai jos taip pos atlaiko konkurenciją, faktiškai sviruojant ribos, kartais, e, žinoma, švelninti. Tai yra šios valstybės įgyja tam tikrą konkurencinį pranašumą, kada jom leidžiama švelninti socialinius standartus. Uh, E, na, parlamentas be abejo čia irgi turėtų ieškoti pragmatinių sprendimų ir e, pirmiausia padėti gyvendinti įvairius reglamentus, taisyklės ir panašiai. Dar vienas aspektas būtų prioritet nustatymas instrumentų arba esamų priemonių pritaikymas ir koregavimas. E, Su pirma, GSP, GSP plus turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų įgyvendamos sąlygos ir įmamasi priemonių, kad yra pažeidimų. E, be abejo, reikėtų viską vertinti priklausomai to, kiek valstybės pažeidinė, kiek nesilaiko nustatytų standartų, tačiau visos politikas taip pat reikėtų e, papildyti tam tikrom pastangom, kurios iš tikrųjų turėtų šias socialinės sąlygas e, paversti realiomis. E, tose valstybėse, kurios patiria spaudimą, konkurencinį spaudimą tiek iš e, multinacionalinių kompanijų, tiek ir iš kitų valstybių, kurios mažiau laikosi šių reikalavimų. Na, šito Europos parlamentas galėtų siekti pabrėžti socialinius standartus kaip e, įprastinį elementą visose priekybų sustarimuose. Apie tai tikrai būtų galima pagalvoti. Na ir Dar vienas aspektas būtų socialiniai standartai turėtų būti supaprastinti ir įtraukti kaip būtinas elementas į bet kokį dialogą, tiek techniniuose projektuose, tiek teikiant e, vystimosi pagalbą, tiek panašiai, kitaip sakant, galima būtų kelti kiek griežtesnės sąlygas e, reikalauti griežčiau laikyti socialinių standartų, e, siejant tai su pagalba vystimuisi. Uh, Na ir šiame kontekste iš tikrųjų Europos parlamentas galėtų priversti kitus išgirsti savo balsą. Ir aš manau, kad e, šią kryptimį tikrai vertėtų tęsti darbą. Bent jau mes taip įsivaizduojam situaciją. Na ir paskutinis aspektas, tai būtų e, socialinė įmonių atsakomybė. E, potencialiai jis iš tikrųjų gali padaryti didžiulį įtaką, nes pirmiausia, čia kalbame apie pasaulinės vertės grandinės ir multinacionalinės kompanijas. Ir šios kompanijos turi didžiulės įtakos, ypač augančios, augančios ekonomikos šalyse nes tai yra pagrindinė, pagrindinė darbdaviai, pagrindinė e, įdarbinanti jėga. Ir e, jie kartais gali e, labai prisidėti prie to, kad socialiniai standartai būtų gyventi vienoje kitoje valstybėje. Kartais iš tikrųjų e, sugriešinu šiek tiek socialinę atsakomybę, šiek tiek paliekant mažiau laisvės ir lankstumo šioms įmonėms nustatyti minimalius reikalavimus. Pavyzdžiui, tokiam priemonėm kaip e, OCD gairės e, daugianciniam kompanijom ir panašiai. E, iš tikrųjų, tai galėtų labai ženkliai padėti pagerinti socialinę patį. Mes netiek jau daug vilčių dedame į savanorišką įmonių gerą valią ir politiką. Manome, kad ES galėtų iš tikrųjų pritaikyti labiau privalomo pobūdžio priemonės daugianciniam kompanijom, ypač kada jos mėgina e, kažko taip išreikalauti ar užprašyti iš, iš valstybių narių vyriausybių. E, iš tikrųjų galima būtų kelti tam tikras sąlygas ir galbūt taip pat padėti tom bendrojim e, valstybėse, partnerinėse valstybėse siekiant įgyvendinti ES nusistovėjusius socialinės normas ir socialinės priemonės. Na, Europos parlamentas čia galėtų prisidėti, užmesgant tam tikrą partnerystę su nevyriausybinėm organizacijom, galbūt taip pat su e, žiniasklaida, nes tai yra svarbus stebėtojai, kurie fiksuoja įvairius pažydimo atvejus, e, fiksuoja e, socialinių sutartų nepaisimo atvejus, ypatingai augančių ekonomikų šalyse. Be abejo, socialiniai partneriai negali veikti vieni, todėl vėlgi europinėme kontekste Europos parlamentas galėtų um, pareikalauti komisijos e, judėti šią kryptim ir e, šiek tiek sugriežtinti politiką susijusią su socialinė įmonių atsakomybė, e, galbūt padaryti ją šiek tiek labiau privalomą daugiansaliniam kompanijom, bent jau tam, kurios veikia ES ir kurios uh, turi įvairias tiekimo grandinės e, besidriekiančias taip pat ir besivysančias ekonomikos šalis. Taigi, baigdamas šis apibendrimas norėčiau. E, tai yra, tai yra šis apibendrimas norėčiau baigti mano pranešimą ir dabar esu pasirengęs atsakyti įvairiausius jūsų klausimus ar išklausyti jūsų pastabas. Labai atsiprašau, norėjau pasveikinti E, poną Mišelį Kenziją, bet e, pamiršau, kaip jisai nori dabar galbūt pasisakys. Dabar ponas Ven. Děkuji přítomným za prezentaci. Ačiū. Dėkoju tyrimo autoriams, studijos autoriams. Na, kadangi mes po vasaros atostogų dar aptarinėsime toliau šios studijos rezultatus. Aš turiu su keletą klausimų. Nekartą buvo užsiminta apie e, TDO. Jeigu norime įtikinti valstybę, kuri nėra narė, dėl to, kaip joms reikėtų elgtis, koks turėtų būti jų pasirinktas modelis, mes be abejo turime pirmiausiai atsigręžti į pačią Europos Sąjungą, pažvelgti, kas vyksta jos idėja net ir ES. Todėl standartai laiksinu laiko pažydinėjami. Praeitą kadenciją Europos komisija pateikė direktyvos projektas, pro, direktyvų projektus, kurie netitiko šių standartų, pavyzdžiui, darbo laiko direktyvos projektą, kurį atmetė Europos parlamentas. Mes taip pat žinome, kad yra 90 metų konvencija, kuri nustato maksimalų darbo laiką ir e, komisija e, mėgino pasiūlyti direktyvą, kur numatoma iki 65 valandų darbo savaitę. E, aš dalyvavau darbo grupėse atstovų profsąjungas Ir galiu pasakyti, kad stebėjau, jog šios organizacijos įtaka, šių organizacijų įtaka yra po trupučiuką mažėja. E, tai yra profsąjungos laiksnų laiko yra užsipuolamas. Taip pat ir valstybės narės kartais įmasi panašių priemonių, pavyzdžiui, Ispanijos nei, e, primti įstatymai, kurie pribojo kolektyvinių darybų e, apriepti. E, Taip pat e, partnerystės organizacijų vaidmuo ir mastas mažėja dažnai todėl, kad jos nepriklauso įvairioms asociacijoms ir dažnai tiesiogiai bando dėrėti su vyriausybėmis. Jos sako, kad na, yra padarę investicijų ir jeigu tai yra, yra parengę investicijas, tačiau neinvestuos, jeigu nebus sukurtas tam tikros sąlygos. Dažnai vyriausybės tokiam spaudimui pasiduoda. Kai dėrėmės dėl PPO sustarimo. Setso e, Singapūrė ir kitur e, e, mėgino priversti PPO priimti nuostatą, jog jie įstoti negalės tos organizacijos, kurios nesilaiko darbo konvencijos, tačiau galų gale PPO atmetė, šitai, atmetė šitas pasiūlymus, sakydama, kad tuo turi rūpintis TDO. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad jeigu mes norim, kad kiti laikysis jų standartų, mes patys turime jų laikytis. O dabar e, krizės išdavoje. Iš tikrųjų patiriame kartais visiškai atvirų išpolių prieš mūsų socialinį modelį. Pavyzdžiui, Čekijoje, kurią aš atstovauju, arba Ispanijoje Yra tokiu atveju, nes ne viena britų žurnalistė taip pat labai e, publikavo knygą, kurioje labai aiškiai aprašė šios procesus, kurie vyksta. Mes be abejo suprantame, kodėl vyksta tokie procesai ir kodėl naudojamas vienos ar kitos priemonės, e, ką pabrėžė ir šios studijos autoriai. Jeigu kitur gamyba yra pigesnė, tai be abejo sukūriamos sąlygos neteisingai, nesažininkai konkurencijai. Ir kelia nerima tai, kad e, kitos valstybės yra pasirengusios gaminti daug pigių prekių e, savo eksporto zonose ir paskiau šios prekės importuojamos į ES kartais, pažiūrėjau, mano valstybė taip pat e, panaudojamas vos nevergiškos darbo sąlygos, ypatingai migrantų darbas, kas leidžia sumažinti darbo sąnaudas. E, TDO tapo tokia įtakinga organizacija, kad tam tikrose situacijose, kur mes mėginame išspręsti kažkokios problemas. Na, pavyzdžiui, Vokietijos kompanija Čekijoje nenorėjo leisti apskritai žmonėms burtis į profsąjungas. Uh, mums teko kreiptis į OCD e, biurą e, tam, kad būtų užtikrinti tarptautiniai e, socialiniai standartai. Grantis. Mes taip pat kalbėjome apie darbo teisę. Iš tikrųjų, darbo teisės aktai daugelie šalių dabar yra silpninami, atskėdžiami, kai kada visa sistema išardoma, kadangi daugie žmonių, kurie dirba nepriklausomai patys savo, Ispanijoje tai vadinam, pažiūrėjau, autonominiu darbu. Ehm, kiti teisės aktai, na, čia aš klausiuosi šiandien kalbėjusiu Belgijos ministru, kurie dalyvavo mūsų posėdėje. Ir klausiu, ar jie gali papasakoti daugiau apie UNISO, e, belgų organizaciją, kuri vienyje būtent e, pirmiausiai savarankiškai dirbančius asmenys. E, bet nesu tikras, ar ir tikrai organizacija, kuri, kuri galėtų dalyvauti mm, šito, tri, trišalėme dialogė. Mes daug kalbame apie kokybiškesnę darbo vietas, tačiau iš tikrųjų pasimime, kad e, kaip tik tai jų mažėja ir visoje Europos Sąjungoje E, daugėja tokio pabudžio darbo, kuris nesuteikia daromų garantijų ateičiai. Na, e, mano požiūriu, instrumentai nėra labai vykę. E, jau, jau kalbame apie įmonių socialinę atsakomybę, kadangi paprastai praeitie būdavo toks modelis, kad bendrovė turėdavo kažkokią centrinę būstinę įsikursiu viename mieste, daug darbuotojų būdavo su susiję ir be abejo e, tokia kompanija būdavo suinteresuota kažką gero padaryti miestui, bendruomenė, kurioje įsikurs. Tačiau dabar yra kitaip, dabar e, bendrovės nesunkiai perkelinė savo būstinės arba suskaidojas ir išdėlioja per daugelį vietų ir Mes turime, pavyzdžiui, daug pavyzdžių, kai iš Airijos e, įmonės persikėlė į Rumuniją arba Lenkiją. Ir kasgi tokiu atveju nutinka su ta e, socialinė įmonė atsakomybė? Dėl spaudimo griežtųjų ar švelniųjų priemonių, kas buvo minėta, mes manome, kad veiksmingumą jų iš dalies nulėmė taip pat ir tai, kokį modelį mes patys sukūrėme vienoje ar kitoje valstybėje. Aš dalyvavau Bogotoje vykusiame sutikime, kur buvo deramas dėl e, visos veikybos starties ir mes kalbėjome e, daugelį temų. Kolumbija dažnai apibūdinama kaip valstybė, kurioje vyroja chaosas, kur trūksta demokratinių standartų, bet aš manyčiau, kad kolumbiečiai visai rimtai žiūri į šios aspektus, į šias problemas. Ir e, studija buvo užsiminta, kad kartais tai yra iš tikrųjų pažangi tendencija, tačiau aš bijau, kad mes bandome eksportuoti savo modelį kitoms šalims ir e, e, e kita vertus e, atsiranda grįžtamasis išys ir kartais trečiosios šalis eksportuoja mums savo socialinius modelius, o tai galbūt nėra labai gera tendencija. Na, be abejo, grįžtant prie Europos parlamento yra nedaug dalykų, ką konkrečiai Europos parlamentas gali nuveikti. Netaip seniai mes atmetėme direktyvas projektą, kuris būtų uh, E, leidęs e, darbdaviam grįžti prie XIX amžiaus praktikos, kai žmonės tiesiog buvo priversti dirbti e, neprimtinomis sąlygomis, nes neturėjo jokio kito prisirinkimo. Argumentas, kad žmonės turėtų, turit galimybę dirbti tiek, kiek nori, yra nesąmonė, nes tada mes turime žmonės ginti nuo jų pačių. E, Na, aš e, manau, kad daugelį kitų aspektų aš to įtrauksiu savo pranešimą. Dėkuoju dabar Tomas, man paskui panas Krištinsen. Atsiprašau, pamiršau dar ponę Lambert, jūs pirma. Labai ačiū, ačiū Jums už prezentaciją. Keletas klausimų kai žiūrima į poveikį to, ką jūs pavadinote švelniaisiais elementais. Ar ir minėjote finansinius elementus, sakėte, kad tos pastarosios priemonės švė, mažiau veiksmingos negu griežtosios. Tai kodėl taip yra? Ar žmonės nepasitikė švelnesnėmis priemonėmis? Galbūt E, kai kas mato kitais atvejais greitesnį rezultatą. Aš nekalbu apie finansinę naudą, bet standa, apie standartus kalbu. Būtų man įdomu išgirsti ką nors, nes parlamentas dabar galvoja apie bendrųjų preferencijų sistemos plus peržiūrą ir e, šiaip prezentacija buvo labai naudinga, būtų naudinga prekybos vystimosi komitetų ir delegacijų vadovams. E, dėl e, to, kad buvo paminėtos keletas, ša, keletas šalių. Dėl GSP plus, ar jūs galite paminėti, koks yra vidutinis vidutinio laikotarpio poveikis šios sistemos, ką konkrečiai reikštų darbo sąlygoms ir atitinkamiems žmonėms. Ir kokios būtų pasiekmes nutraukiant GSP, kaip kad yra Šrilankos atveju, kuri pati pasitraukė iš dėrybų proceso, kadangi prieštarauja mūsų peržiūros principams ar galima išlaikyti poveikį, kai nebegalioja tam tikra priemonė ir dėl įmonių socialinės atsakomybės. Daug diskusijų parlamente jau visą eilę metų e, vyksta dėl savanoriško ir nesavanoriško požiūrio. Ir mes girdėjome, kad uh, Jeigu bendrovė įgyvendina viską, kas susijęs su įmonės socialinė atsakomybė, tai ta įmonė nukenčia konkurencinėje kovoje, lyginant su įmonėmis, kurios tų principų netaiko, nerodo atsakomybės. Kiti sako, kad socialiniai standartai yra paprasčiausiai e, kažkoks e, nukrypimas į šoną, svarbiausia yra tvirta prekyba ir prekyba yra pats svarbiausias dalykas siekiant pagerinti gyvenimo standartus ir socialinius standartus apskritai. Kaip jūs atsakytumėte į tokias mintis? Gal kai kas nori straukti ginklus dabar, bet kaip jūs atsakytumėte į teiginius, kad tai yra paprasčiausiai papildomas veiksnys, svarbiausias dalykas yra turėti darbą, o tik paskui pradėti kalbėti apie standartus darbo vietose? Šį kartą yra ponas man, paskui ponas Kriščinsen. Labai ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą. Ir e, jis patvirtina mūsų mintis ankstesnės iš dalies. Dabar keletą klausimų. Man atrodo, vieno dalyko trūksta pranešime. Tai yra egzistuojančios ES agentūros. Kalbu apie Turino, Dublino, ir Salonikų agentūras. Turino agentūroje viskas yra labai aiškiai apibrėžiama. Yra e, pasakyta, kokie egzistuoja profesinio mokymo tipai jauniems žmonėms skirtingose valstybėse narėse. Jei arba tose, kurios taps valstybėmis narėmis, kurios buvo šalėmis kaiminėmis. Nebūtinai, aišku, visos įstos į Europos Sąjungą, tačiau egzistuoja e, numatyta galimybė apmokyti, kad būtų galima e, ras, sudaryti daugiau sąlygų žmonėms įsidarbinti savo šalyse ir kad jie nemigruotų į Europos Sąjungą. E, Tai nėra gynybinio požiūrio dalis, bet mes siūlome tam tikrą modelį, iš kurio tie žmonės gali pasimokyti. Tai gali būti svarbu. Mano minėtos trijose miestuose veikiančios agentūros yra, tarp, e, yra tik kelios iš kitų agentūrų. Anksčiau jų buvo daugiau, bet jos yra labai naudingos partnerės ir būtų naudinga buvę jas įtraukti į ataskaitą. Toliau bendroji preferencijų sistema plus. Pone Lambert vadovauja Pietų Azijos delegacijai. Mes žinome, kokia svarbi buvo GSP plus Šilankai. Kai pažeidinėjama žmogaus teisės, mes turime turėti galimybę veikti. Negalime to daryti su Kinija ar Indija, nes jos paprasčiausiai mūsų išsprogdintų, bet su Šilanka mes galėjome visai neblogai dirbti ir neseniai ambasadorius pasinaudojo galimybę e, pasisakyti vystimosi komitete, buvo paaiškinta, kas buvo padaryta ir ką jie norėjo patobulinti. Taigi aš manau, kad tai yra gana pozityvus dalykas. Jeigu mes rimtai žiūrėsime į GSP, plus, tai mes e, nepesitaikstysime su žmogaus teisų pažeidinėjimais. E, tai yra svarbu, tai yra tos griežtosios politikos dalis ir tai gana sėkminga. Kitas dalykas - įmonių socialinė atsakomybė. Aš pritariu ponui Kalb dėl daugelio sričių, bet ne visur mes sutarėme. Kai, kaip Džin sakė, mes e, turėjome komitete, svarstėme daug pranešimų, kur buvo sakoma, kad įmonių socialinė atsakomybė yra savanoriškumo reikalas. Jeigu taip ir bus, tai tada norėčiau, kad darbdaviai pasakytų, kaip jie elgesi su savo darbuotojais, kaip uh, sprendžia uh, išteklių naudojimo klausimą ir kaip užsitikrina gerus ryšius su klientais. Mums reikia nustatyti modelį. Aš nemanau, kad e, prievalės ką nors padarytų, galbūt kiltų net daugiau problemų. Vokietijoje e, gaminiai e, vertinami pagal tai, ar jie atitinka įmonių socialinės atsakomybės principus ar ne. Uh, Ir tai labai aiškus būdas parodyti žmonėms, kad jie turi prisijungti savanoriškai prie įmonių socialinės atsakomybės principų. Ir e, galbūt galima sakyti, kad tu, jeigu tų principų nesilaikoma, tai vyriausybė nesuteiks, e, nepasirašys sutarčių su atitinkamomis įmonėmis. Dabar E, dėl modelių ir šalių. Pone Merkel bandė pritaikyti tam tikrus modelius. Mes norime, kad būtų priemonės įgyvendinamos, standartai įgyvendinami vietoje, taip vadinamose besivystančiose šalyse. Tai, mano nuomonė, yra svarbu ir tada mes e, pamatysime, uh, tapatumo tam tikrą elementą ir liktyje atsiras Europos tapatybė ir įtaka, bet daugelės ryčių dar mums reikia daug ką padaryti, kad taip atsitiktų. Man malonu, kad darbo tvarkė išlieka socialinio modelio klausimas ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas kalba vieningai. Šio klausimu taip visuomet nebūna. Ir šiandien ryte buvo sakoma, kad reikės siekti kompromiso, bet mums pavyksta susitarti. Kita vertus, reikia ne bet kokio kompromiso ir turime siekti, kad kompromisas būtų naudingas. Mums pavyko tą padaryti ir aš labai džiaugiuosi. Galbūt e, mums nepavyko aiškiai to perteikti išoriniam pasauliui, bet e, tą galime padaryti vėliau. Tak, fru formand, og tak til oplæs. Ponas Kristensen, ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti visiems prelegentams už pristatymą. Ši tema yra be galo svarbi. Aš visiškai pritariu ponui Farben. Mūsų laukia didžiulis iššūkis šioje srityje. Tačiau vis tik tais aš didžiuojuosi, kad esu europietis. Aš labai nuoširdžiai manau, kad mes norime sukurti socialinę Europą. Socialinės Europos forma gali būti visokia, tačiau, manau, bent jau parlamente yra pasiektas platus konsensusas, kad mes norime kažkokios tai formos socialinės Europos. Iškyla tokia problema, kad kai būna augimas Europoje, mes nepakankamai daug investuojame į socialinę sritį ir socialinį modelį, darbo rinkos e, modelį mes mažiname. Labai svarbu visose šalyse susitvarkyti iš pradžių, išsišluoti savo priengę Europoje, nes mes visi Europoje, mūsų ekonomika, mūsų statusas socialinis keičiasi, tačiau mes visi esame gerovės valstybė. Ir su tuo visų pasauliu, kuris mus supa, reikalinga palaikyti ryšius. Aš nemanau, netikiu tuo soft požiūriu, tuo švelniu požiūriu, kaip sakė Tomas, man reikia griežto požiūrio ir tik tais geriausios įmonės, kurios laikysis socialinių reikalavimų, e, turi e, išlikti nes daug, daug valstybių neišla, nesilaiko tokių reikalavimų. Galima pasirinkti ir kitokį variantą ir tokiu keliu neiti. Tačiau tokiu atveju kiltų rizika, nes atsitiktų taip, kaip kitose, kaip kitose pasaulio valstybėse, kurios turi prisitaikyti. Bet čia mes Europoje turėsime prisitaikyti ir mes padarysime e, suniveliavimą nuo pačios. Tačiau, aišku, tai nėra e, tikslas. Mes norime, kad, kiti, kad kitos valstybės e, pasiektų tą e, orų gyvenimo lygį. Mums reikia tam tikrus reikalavimus keltis, kelti savo socialiniam partneriam, nes antraip mes iš rizikuojame atsidurti protekcionizmo pinklėse, saugoti savo n, savo darbuotojus, savo darbo rinką, užuot kūrę pasaulyje tvirtus reikalavimus. Mane būtent reik, e, domina alijansos su visų kitų pasaulių kūrimas tiek socialinėje srityje, tiek aplinkosaugos srityje, kuriant standartus tiek ten, tai ten. Tik ta, tiek ten, tiek ten. Aš turiu patirties darbo Angoloje. futbolo pasaulio čempionatui buvo Afrikos čempionatui buvo naudojamas stadionas, buvo daug labai e, žmonių, daug labai žmonių važiavo tuos miestus statyti, o miestus statė kinai. Ne vieno Afrikos statybininko nebuvo visa medžiaga ir visa darbo, visos medžiagos ir visa darbo jėga buvo iš Kinijos. Tad aš manau, kad čia taip pat turime įsikišti ir pareikalauti kitokių standartų. Aš girdėjau pasakymų, kad į Landą atvyksta daug laivų ir kad ten yra naudojama kinų darbo jėga. Iš tiesų tai jiems paliekamas pasirinkimas arba E, už nusikaltimus sėdite kalėjime arba atvykstate dirbti į Angolą. Žinoma, Kinija gali būti gera partnerė, tačiau tam, kad ji tokia būtų, reikia suformuoluoti griežtesnius reikalavimus Kinijai. Ačiū. Ponas Koferati. Ačiū, ponė pirmininkė. pasisakymas buvo labai įdomus. Norėčiau sugrįžti prie kai kurių įdomių elementų, o tuomet pereisiu prie klausimų. Aš norėčiau, kad pranešėjas tokią specifiškesnę nuomonę pareikštų. Mes visi išgyvename krizę. Krizė labai gili, visais aspektais pasireiškinti, jos tikrai negalima palyginti su jokiomis praeitįje buvusiomis krizėmis. Krizė ir toliau tęsiasi ir krizė turi visokiojopų pasiekmių. Ši krizė tiesiog e, kvestionuoja mūsų socialinį modelį, kai kas bando slėpti problemas, kai kas bando mm, mėgdžioti tai, ką mes turime. Kai kas sako, kad kuo mažiau socialin, socialinius reikalus atsižvelgiame, tuo geriau. O dar kai kas sako, kad reikia tiesiog pasižiūrėti, kokie elementai yra pagrindiniai. Ekstremizmą paliekant nuo šalyje. Reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kokiusgi tikslus savo keliame, o jau tada galėsime imtis tam tikrų veiksmų. Tačiau kaip ten bebūtų, man susidaro įspūdis, kad didžiausia problema kyla dėl kolektyvinių veiksmų, ypatingai kalbant apie darbo pasaulį, apie visokiojopus sanglaudos apraiškas visuomenėje. Darbuotojai visuomenėje iš tiesų patiria krizę būtent dėl to, kad kilusi ekonominė krizė. Kalbant apie didelės įmonės, tarptautinės įmonės, tai reikia pasakyti, kad jos apskritai peržiūri savo strategijas. Prieš keletą metų daugia nacionalinės įmonės e, specializavosi tam tikrą gamybą tam tikrose teritorijose. Aišku, buvo visur jų gamybos centrų prisisteigę, tačiau kiekvienoje vietoje buvo tam tikras gamybos vienetas, kuris buvo specifinis būtent tai vietoviai ir labai efektyviai viskas veikia. Dabar e, kuriame laisvė, e, lankstesnė sistema. Tos daugianacionalinės įmonės bando dabar visur tiesiog kurti kitokį įmonių modelį ir dabar jau kad visi galėtų tarpusavėje konkuruoti dirbti, reikia visur sukurti vienodas taisyklės. Man dėl to susidaro toks įspūdis, kad mes tiesiog pradedame kvestionuoti tą e, kolektyvinį reprezentatyvumą, ypatingai kalbant apie profsąjungas. Labai greitai pasakysiu apie socialinę atsakomybę, kurią dėgia įvairios įmonės. Paminėsiu kai kurias galiojančias taisyklės, tačiau jeigu nebus privalomų elementų toms, tų įmonių atsakomybė užtikrinti, jeigu jos tik tais remsi savanoriškais principais, jeigu tos įmonės, na kaip čia pasakius, tik tam tikrą vaizdą sudarys E, kad kuria kažkokią socialinę pro, pro, programą, tai mes visi būsime vedžiojami už nosies. Tiesiog bus tokių įmonių, kurių markė labai puikiai atrodo, tačiau praktikoje iš tiesų tos įmonės labai bjauriai veik socialinių ir aplinkosauginių požiūrių, nepriklausomai nuo to, kad jų gaminama produkcija yra puikia. Taigi iš tos savanoriškos sistemos reikėtų pereiti prie tokios sistemos, kuri turėtų prievartinių elementų, privalomų elementų, nes įmonės gali kažką tai sakyti, jų aišku įmonė puikiai, bet e, prie, produkcija puikiai, tačiau su žmonėmis ir su aplinka elgesi bjauriai. Taip norėčiau ką jūs, sužinoti, ką jūs galvojate tuo klausimu. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi trejata klausimų norėčiau pateikti. Tie klausimai buvo daug maž suformuluoti anksčiau pasisakiusiųjų. Tačiau aš norėčiau paklausti štai ko. Šioje diskusijoje dėl socialinio dialogo mūsų vidaus hierarchijoje, ar tas socialinis dialogas neturėtų būti vienu iš pirmųjų mūsų išoriai keliamų reikalavimų. Mes pirmiausia turime hierarchizuoti įvairius standartus, kuriuos norime, e, kad visi pripažintų, kad visi taikytų e, trečiosiose valstybėse ir panašiai, tai mes turime padaryti, kad panašiai elgtųsi, kad mūsų įmonės irgi panašiai elgtųsi. Tad socialinis dialogas, mano nuomonė, turi būti padarytas vienu iš pagrindinių elementų. Kita pastaba, kaip sakė Sergio Koferati, apie įmonių socialinę atsakomybę, apie tą privalomą elementą socialinėje atsakomybėje. Neseniai mes apie tai diskutavome socialinių reikalų komitete. Man atrodo, kad e, vieningo požiūrio šio klausimu nepriejome, kol įmonių socialinė atsakomybė, e, tai yra, atsiprašau, įmonių socialinė atsakomybė kad ir konkurencijos sumetimais turėtų būti padaryta privaloma. Jeigu pakankamai vystysime kažkokią koncepciją, tai ta koncepcija nusipelnys tapti teisės aktu. Savai mes suprantama, e, įmonių teisinė socialinė atsakomybė turi būti privaloma ir tokiu būdu jinai geriau vystysis. Toliau dėl standartų hierarchizacijos. Mes pastebėjome, kad šioje srityje buvo padaryta labai nemažai pažangos. Aš pastebėjau, kad išorinė e, socialinės politikos dimensija labai pasistumėjo į priekį, bent jau dviem aspektais. Pirmiausia, bei tai atnešė savo indėlį G20. Kaip jūs tai vertintumėte ir ar jūs manote, kad diskusijos apie standartų hierarchizavimą pasistumėjo į priekį ar ne? Jeigu taip, tai kiek pasistumėjo, jeigu ne, tai ką tada reikėtų daryti, kad pasistumėtų? Prieš kurį laiką kai kas iš mūsų sakė, kad anksčiau egzistavusi hierarchija tarp PPO taisyklių ir kitų taisyklių nebuvo patenkinama. Ir kai, kalb, kai Paskal Lemy užduodame klausimus dėl tos hierarchijos, tai jisai sako, kad kai yra kažkokios taisyklės, tos taisyklės turi vienodą vertę. Na, jisai tiesiog siunčia kamolį į pasaul... PPO pusę, sako, kad tam, kad partneriai susitiktų aptartų, reikia, kad taisyklės būtų pakankamai efektyvios nustatytos ir tada tos taisyklės bus taikomos kaip ir PPO nustatytos taisyklės. Štai kaip aš norėjau papildyti kolegų užduotus klausimus, na, nesu suteiksiu jums žodžio, kad atsakytumėt konkrečiai į tą ar kitą klausimą. Tiesiog gal tarpusavėje susiorganizuosite, kokiais aspektais pasisakysite atsakydami į dabar prelegentų užduotus klausimus. Um, labai ačiū. Na, iš tikrųjų nemažai klausimų ir komentarų nuskambėjo. Ir norėčiau pradėti. Pirmas, o paskui perduosiu žodį savo kolegoms. Pradėsiu nuo pirmojo pasisakymo, kuris, kur pasakė pans Fafil. Uh, Aš turiu pasakyti, kad labai svarbu e, išlaikyti nuseklumą laikantis tiek e, TDO, tiek kitų e, standartų, kurie galioja ES. Jeigu mes norime išlaikyti autoritetą prieš šoninį pasaulį, nes kitaip iš tikrųjų susidursime su problema, jog raginame kitas valstybės laikytis tų standartų, kurių pati ES nesilaiko ir nepritaiko. Tai labai svarbi pastaba. Ir šitai galima būti sėti su ne vienu reikalavimu. Tai yra ne, ne viena sąlyga, ne viena nuostata turėtų būti geriau gyvendinta. Dėl PPO. Tai irgi nuskambėjo šioje salėje. Esama problemų derantis su PPO dėl socialinių standartų pritaikymo, kadangi iš tikrųjų tai nėra kažkas tokio, ką galima būtų per timiausius keltą metų išspręsti kalbant apie atsakomybės ir darbo pasidalimą tarp PPO ir TDO, kur atrodo TDO būtent yra svarbiausia veikiančia jėga, kalbant apie socialinę dimenciją, tuo tarpu PPO trupučiu, kad tarsi nusišalina nuo šių klausimų. E, vis dėlto esama tam tikrų pastangų, tam tikrų raginimų suartinti šias dvi organizacijas. Ir pasiekti, kad abi spręstų ministrų klausimus. Taip pat e, teisinga buvo pastaba, kad pasaulinė ekonomika šiuo metu tapo labai dinamiška ir dabar vyksta ta dinaminė sąveika tarp tokių aspektų kaip, tarkim, ekonominio gerbuvio augimas ir dalyvavimas tarpinė priekyboje. Tai yra šiaip jau palankios tendencijos taip pat ir valstybėm partneriam tiesiog nesusinė investicijos e, gali ir iš tikrųjų prisideda prie valstybių ekonominio dinamizmo, tų valstybių, kurios nedalyvavo pasaulinėje ekonomikoje. Todėl negalime to ignoruoti, tačiau tai iškelia besivystančiam valstybėm taip pat naujų iššūkių. Ir labai svarbu iš tikrųjų pamėginti nustatyti tam tikrus minimalius standartus, kurie galėtų pasauliniu mastu ir priversti valstybės jų laikytis. Taigi svarbu, kad būtų instrumentai, būtų priemonės, bet kita vertus taip pat tai būtų siema su e, pagalbos mechanizmais, stebėsinus mechanizmais, tam, kad iš tikrųjų laipsniškai visame pasaulyje, pasauliniu mastu socialiniai standartai būtų suartinami. E, Be abejo, negalima tikėtis, kad europiniai standartai, europinės e, gerovės valstybių normas būtų taikomas visose valstybėse per artimiausius keletą metų, tačiau galima būtų tikėtis e, laipsniško socialinių standartų didėjimo ir taip pat pagrindinių darbo standartų laikymosi bent jau tose valstybėse, kurios dalyvauja pasauliniuose prekybos tinkluose. Ir tai galėtų būti vienas iš kertinių elementų, kuriant šiek tiek labiau privalomą e, CSR, tai yra socialinės įmonių atsakomybės politika. Galima būtų nustatyti tam tikrus reikalavimus darbo sąlygoms e, tose e, įmonių filialuose, kur konkrečiai užsiema gamyba trečiosios šalise. Uh, pavyzdžiui, batų siūlymą ar kažkuo, tai iš tikrųjų mes pasakytumėm už tai, kad nebūtinai visų bendrovė reikėtų reikalauti, kad jis nustatytų vienodas e, CSR sąlygas, bet e, galima būtų kalbėti apie tam tikrą brandalį, tam tikrą taisyklių rinkinį, kurių jau turėtų laikytis daugiau mažiau visos valstybės. E, ir netgi tose valstybėse, kurios yra gan antolusios nuo multinacionalinių e, bendrovių pagrindinių būstinių, vis tiek turėtų būti laikomas tam tikrų standartų. Tai yra, kad e, e, šios valstybės nebūtų vertinamos kaip kažkokios visiškai atsietos nepriklausomos rinkos, bet vis tik tai būtų siejama su standartais, kurie taikomi taip pat ir tose motininių įmonių valstybėse. Ką dar būtų galima pridurti? ponas man kėlė šiokį tokį klausimą dėl Europinių agentūrų. Mes, tiesąkant, žinome apie jų veiklą ir e, apie tai buvo užsiminta ataskaitoje. Nes iš tikrųjų buvo paminėta, kad ES gali taikyti šios mechanizmus trečiosiams šalims E, teikdama techninę pagalbą, teikdama pagalbą socialiniams partneriams tose trečiosiuose šalise, e, per šias agentūras. Taigi tai yra svarbus elementas, kuris leidžia sustiprinti ir kitas priemonės, tokias kaip grįžtasis priemonės. Pagalbos mechanizmas iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas. Ir mūsų visoje ataskaitoje, na, raudona gėda tiesiog reikės tą idėją, kad reikia pirmiausiai užtikrinti vykdymą, užtikrinti pritaikymą ir įgyvendinimą. Uh, įvairiausių priemonių. Toliau dėl GSP, GSP plus sistemos. E, mums visai patinka šis instrumentas, manome, kad tai gera priemonė. Ir ją galima naudoti, ją galima taikyti, ją galima taikyti netgi griežtai, jeigu yra pažeidžiami tam tikri socialiniai standartai. Mes manome, kad tiesą sakant, ES taip ir turėtų elgtis ir e, Šri Lankos pavyzdys tikrai čia buvo labai vykęs. Uh, bet be abejo reikia išlaikyti nuoseklumą savo veiksmuose. Ypač turint omeny, kad yra įvairios, e, įvairūs įtakos laipsniai, įvairūs e, valstybės yra nevienodai įtakingos, nevienodai galingos. Taip pat ponas Kafaratė užsiminė apie šios dalykus. Dabar kalbant apie krizę, aš tiesąkant netaip jau uh, skeptiškai vertinčiau socialinių modelių gyvybingumą krizės sąlygomis, nes kai kurios Europos uh, valstybės, tiesą sakant, krizės metu labai daug išlašė iš savo gerai sukurtų socialinių sistemų. Ir mm, tam tikri elementai socialinės apsaugos uh, prisidėjo prie uh, E, paties stabilizavimo, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip e, perkelimas firmų viduje ar panašiai. Taigi, aš nemanau, kad e, galima būtų labai vienareikšmiškai vertinti krizės ir socialinių priemonių santykį. Gal kas mums nori ką nors pridurti? Mano kolegės, aš norėčiau pridurti dar keletą minčių. Keliomis temomis visų pirma dėl CSR, tai yra įmonių socialinės atsakomybės. Iš tikrųjų, čia galbūt nevietėjo tik daug ginčytis, ar šios priemonės bus savanoriškai taikomas ar privalomas. Daugiau akcentuoti reikėtų tai, kad privaloma stebėti, vertinti padėtį ir e, nustatyti, kas vyksta. Ir, taigi tas stebėsenos mechanizmas turėtų būti kūriamas, plėtojamas toliau ir nuseklesnis, nes, pavyzdžiui, BP E, pavyzdys rodo, kad e, vien tik tai teikti gražias ataskaitas nepakanka. Tai yra puikus precedentas, kuris gali būti panaudotas tolesnėje veikloje. Taip pat kaip vakar matėme, investicijų garantijų mechanizmas irgi. Čia svarbus, ypač kada įmonės mėgina kada mėginame įtakoti įtak, įmonės tam, kad jos taikytų tos pačius standartus per visą savo gamybos grandinę, tai yra net trečiosiose šalise, kur, kur tolimuose filialuose vyksta ta pagrindinė pigi gamyba. Taip pat reikėtų pasakyti, kad esame gerų pavyzdžių. Kaip galima būtų padaryti įtaką. Vienas iš akcentų šiame tyrimė yra E, būtent e, socialinių priemonių vykdymo priežiūra. Nes vėlgi e, Šri Lankos pavyzdys rodo, kad, pavyzdžiui, GSP atšaukimas nepadarė tokios rimtos įtakos, kaip buvo tikėtasi ir tai rodo, kad kaip griežtoji priemonė šis GSP mechanizmas nelabai veikia. Uh, Galbūt tai leis mums e, pamastyti, kaip reikėtų ateityje naudoti šias priemonės. Dar vienas gydymo užtikrinimo aspektas yra taip pat e, stebėsena. E, čia irgi nuskambė nemažai kritikos. Na ir kalbant apie GSP, be abejo, šios aspektus verta pabrėžti. Dar vienas, dar vienas skambėsiu mintis yra socialinio alijansų kūrimas. Vėlgi Kinija galėtų būti geras pavyzdys. Labai svarbu pastebėti iš tikrųjų, ką dabar daro Kinija. Ji stiprina savo vaidmenį tiesioginėse užsienio investicijose. Ir galima sakyti, kad jinai taip pat eksportuoja žemesnius socialinius standartus, o tas mums kelia rimtų problemų. Pavyzdžiui, mes turime Nigerijos atvejį, Mienmaro atvejį ir daugelį kitų. Ir be abejo, šių faktų mes negalime nematyti. Taigi socialinio alijanso kūrimas su Kinija būtų svarbi tema, bet reikia taip pat pripažinti, kad dabar jie eksportuoja žemus socialinius standartus ir šios įtį reikėtų su jais gerokai padirbėti. Merci de ces, ces réponses très complètes. Euh, ce... Labai ačiū už tokius išsamius atsakymus. Tai yra tik pradžia diskutuojant apie jūsų studiją. Prie to dar turėsime progos sugrįžti, kadangi mūsų kolegos Richard Ralf pranešimą svarstysime. Palm, atsiprašau. Man tikrai reikia atostogų, sako pirmininkė. Tai visiems ačiū už aktyvų dalyvavimą mūsų darbe šiandieną po pietų, o dabar pereiname prie paskutinio darbo atvarkės klausimo. Tomas man e, pranešimo dėl E, demografinių iššūkių ir solidarumo tarp kartų pranešimų svarstymas. Gavote 53 pakeitimus, aš taip įsivaizduoju, kad po vieną tų 253 pakeitimus, įsivaizduoju, kad tų pakeitimų po vieną dabar nepristatinėsite, galbūt sintetiškai apie juos pasisakysite. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dirbau, dirbau. Na, pamatysim. Mums buvo aišku, tai tikras egzaminas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už gausius pakeitimus, kurie buvo pateikti. Jų buvo net 253. Aišku, visos frakcijos tuos pakeitimus teikusios tikrai aktyviai dalyvavo. Ir mes tikrai galėsime dabar labai žymiai pasistumėti į priekį šioje srityje. Galiu konstatuoti, kad labai nemažai pakeitimų iš tiesų praturtina tą pranešimą. Jau 30 kompromisų pasiūliau remdamasis tais pakeitimais, tačiau norėčiau dar palaukti, dar norėjau palaukti šios dienos diskusijų ir tik tada rytoj kolegoms pateikti tuos kompromiso pasiūlymus. Žinau, kad visi laiko turime labai nedaug, nes rytoj, poryt rytoj dar būsime, o tada e, po tų dviejų dienų jau išeisime atostogauti, tačiau tuos kompromisus aš norėčiau pristatyti angliškai ir vokiškai. Tikiuosi, kad tokiu būdu turėsime puikų pagrindą E, svarstyti, ar tie kompromisai mums priimtini ar nepriimtini. Šiaip ar taip dar diskutuosime ateityje, pasižiūrėsime, ką galima įtraukti į kompromisą, o kita vertus, e, kai gali paaiškėti, kad kai kurie pakeitimai yra tik tais mano siūlomi, galbūt kitiems nepriimtini. Labai įdomu tie pakeitimai kartais mane trikdė, kad pakeitimai labai ilgi. Aš labai mėgstu trumpus pakeitimus. Jūs, žinoma, pateikėte labai įdomių minčių, tas mintis galime išdėstyti kompromise ir tada galbūt viskas būtų labiau koncentruota. Pirmiausia, norėčiau apie APP pakeitimus pakalbėti. Jų buvo 75, kitaip tariant, dauguma. Dėl trijų man kyla klaustukų, aš norėčiau su kolegomis padiskutuoti ir tik vienas iš APP pasiūlymų man yra visiškai nepriimtinas, tačiau visą tai galėčiau su, su, išspręsti dvišalių pagrindų. Antra pakeitimų grupė yra ALDE, grupė, ALDE e, frakcijos pakeitimai gerai, kad tarp mūsų yra dar keletas liberalų Yra 50 aldė pakeitimų. Iš jų man priimtini 100 procentų 34. Panelin 13 puikių pakeitimų pateikė, nes ji labai akcentuoja jaunimo ir senimo perspektyvas. Ir tai yra labai svarbu. Iš 30 pakeitimų Labai ačiū, ponia, už jūsų puikius pakeitimus. Aš e, sutinku su kitais septyniais pakeitimais, e, detaliai neminėsiu, raštu atsakysiu. Ir dar aš norėčiau pasakyti, kad kai kuriuos pakeitimus tiesiog perkeliu šimtų procentų. Man kyla problemų dėl keturių. dėl 69, 149, 232. Ten kalbama apie e, sen, e, pagyvenusių asmenų diskriminaciją tačiau aš, e, ir, ir reikalingus su tuo susijusius teisės aktus. Aš nemanau, kad reikalingi teisės aktai šioje srityje. Man atrodo, kad valstybės narės turi tam tikrų taisyklių dabar jau ir tiesiog visą, ko reikia, tų taisyklių laikytis vienodų negalima kurti taisyklių visoms šalims. Dėl 19 ir 120, 120 aš pakeisiu, paimsiu dalį tų pakeitimų dėl ponios Rankin. Ji pateikė keturis pakeitimus, visiems keturiems jiems pritariu. Pone Ilč, pasakysiu, kad man kyla dėl dviejų e, šiek tiek klaustukų, e, kitiems trims iš viso jų buvo penki pritariu. Ponas Kačin iš Slovenijos pateikė taip pat pakeitimų, man kai kurių problemų kyla dėl 46 pakeitimo, nes jisai sako, kad reikia nereikia formuluoti, kad e, mūsų situacija yra tokia, kad visi laimime. Aš sutinku, kad labai gerai, jeigu ir viena ir kita pusė yra laiminti, tačiau mes norime, kad ir viena ir kita karta subalansuotų savo interesus. Reikia ir jaunimui, ir senimui duoti, e, duoti e, naudos. Pone Ovir pasteikė šešis pakeitimus, man tik tais vienas pakeitimas kelia problemų būtent 206 Ten yra pasakyta, kad komisija neturėtų vaidinti koordinavimo vaidmens sveikatos e, ir sveikatos paslaugų teikimo srityje. Man atrodo priešingai. E, dėl mūsų draugų socialdemokratų, kurie pateikė 48 pakeitimus, man priimtini 34 iš jų, dėl šešių kyla tam tikrų problemų. Pone Fransuas Kasteks dirbo kartu su manimi ir pateikė, penkio, pateikė daug pa, m, mm, pakeitimų, iš kurių man priimtina 15. Dėl dviejų pakeitimų kyla klaustukų. Norėčiau pasakyti, kad e, darbdavius ir e, ne, norėčiau išbraukti tą e, pakeitimą, kuris siūlo darbo rinkoje pasilikti virš 60 metų amžiaus. Bet kodėlgi reikėtų tą išbraukti? Kodėlgi negalima į darbą priimti tokių žmonių, kurie sulaukia jau 60 metų amžiaus ir turi daug jėgų ir noro dirbti. Tai jeigu jie turi ir jėgų ir noro, tai kodėlgi jiems pasakyti ne? Tikrai negali. Seni jau būtų diskriminacija. Nenoriu visko apibendrinti, tačiau taip e, e, esu tokios nuomonės, kokios esu. Toliau, 167 pakeitimas, amžiaus riba pensiniam amžiui. Aš manyčiau, kad tai yra klaida reikalinga ieškoti lankščių sprendimų, bet ne kažkokių tai vieningų sprendimų. Žinoma, žinoma, mes tą dar galėsime aptarti kartu. Toliau dar dešimt kitų pakeitimų, dėl tų kitų dešimties galiu pritarti, tik dėl septyniolikto kyla problemų. Tas pakeitimas yra susijęs su prieš pensinio amžiaus panaikinimu. E, su iš ankstinio išeimo į pensiją, atsiprašau. Pirmoji dalis gerai, daug įmonių nebesamdė pagyvenusių žmonių, tačiau antrosios dalies įgyvendinta nebuvo. Jaunimas nebuvo priimamas į darbą, taigi tas iš ankstinis išėjimas į pensiją, e, pasakant žmogu, žmonėms dinkite nes, iš darbo rinkos, nes jūs per seni, tai yra tikrai bloga, blogas požiūris. Aš pritariu tam, kad būtų kuo daugiau garantijų, bet e, jeigu mėnesį, e, šešių mėnesių laikotarpis sumažinimas iki keturių, tai kai kurioms valstybėms narėms nebus priimtina. Jaunimas gali gauti darbą arba papildomą išsilavinimą arba kartu ir dirbti ir mokytis. Jeigu taip būtų, tai tuomet galėtumėm stumtis į priekį. Panes tikiu, iš Vokietijos pas, pateikė keturis pakeitimus. Su visais pakeitimais sutinku, išskyrus 83. Ji kalba apie tai, kad e, geriau reikėtų e, nagrinėti saugumo aspektus. Aš Pritariu ponui Kristensen dėl flexecurity, jisai nepri, nepateikė pasiū, pa, pa, pakeitimų pasiūlymų, tačiau visi esame tokios nuomonės. Ne Blinkevičiūtė iš Lietuvos pri, pateikė pakeitimų, visiems jiems pritariu. Pane Kretų patarė pakeitimų, taip pat jiems pritariu. Dėl e, Nguje 87 pakeitimai, iš jų sutinku su 28, dėl 13 kyla klaustukų, ponė Cina pateikė 5 pakeitimus, visiems jiems pritariu, turiu vieną klausimą dėl darbo laiko sutrumpinimo. Ji norėtų, kad e, būtų viskas išplėsta į e, e, valstybės tarnybą, bet čia nesutinku pateikė 25 pakeitimus, 10 pritariu, 166 tam, sakykime, pritariu, tačiau problemų kyla dėl e, fiskalinių aspektų. Būtent 127 pakeitimas, kur būtų e, norėjęs prelegentas sutrumpinti pensinį amžių. Aš esu už lankstumą, bet ne už kažkokį tai vieningą sprendimą. Panas Įgins pateikė 14 pakeitimų. Vienintelė problema, su kuria susiduriu čia, yra 114 pakeitimas. Jam pritarti negaliu. Jis nori, kad e, šeima būtų pagrindinė visuomenės dalis. Aš negaliu pritarti kai kurioms mintims, kurios yra išdėstytos dėl biudžeto apkarpimo ir dėl savaitės laik, darbo laiko sumažinimo. Dar man problemų kyla dėl žaliųjų, kurie pateikė 22 pakeitimus. Pone Kornelis Sen pateikė 22, e, pritariu 16 bet man kyla problemų dėl keturių mėnesių, kurie skiriami jaunimo tam tikram laikotarpiu. Aš sakyčiau, kad turi būti šeši mėnesiai, o ne keturi, tai minėjau jau anksčiau. Jeigu tai padarytumėm, tai jaunimą labai paskatintumėm. Dėl 32, dėl vaisingo įtraukimo, integracijos migrantų, bet čia viskas priklauso nuo migrantų ir gyventojų tarpusavio santykių. Tikrai negalima čia jokių reikalavimų kelti. Europos pagrindų direktyva spręs šios klausimus, taip pat figureido pranešimas kuri, e, dėl kurio balsavome šį rytą. Taip pat Handel pranešimas, ten sprendžiamos tam tikros problemos. Galiausiai konservatorių frakcijos pakeitimai, 14 pateikta, vien iš vieno kolegos, dėl šešių viskas gerai, dėl kitų šešių yra šiek tiek problemų. Kalbėjote apie E, padidėjimą nelabai iškių darbo sutarčių, kad jų atsiranda daugiau, taip pat apie e, paramą vaiko priežiūrai. Aš e, pranešime kalbu apie tuos dalykus, o jūs keliate klausimus dėl jų, bet viskas pagrįsta, ką aš rašau mano patirtimi iš mano valstybės narės, bet galbūt mes galėtume šiuos klausimus aptarti dvi šalių pagrindų. Galiausiai 70 procentų pakeitimų visiškai žodį žodin priimta. Aš išskyrus vieno kolegos pakeitimus, dėl kurių yra daug problemų, dėl kitų esu pasirengęs su kolegomis kalbėti dvišalių pagrindų ir peržiūrėti jų e, pakeitimus pasiūlytus ir išklausyti jų nuomonės. Dėkuoju, kad pristatėte mums pakeitimus. Dabar ponė Lin. Dėkuoju. Būtų labai naudinga žinoti dėl procedūrinių dalykų, kada jūs e, rengsite kompromisinius pakeitimus. Aš šito ryte išvažiuoju, e, žinau dėl tvarkaraščio dėl pranešimo, bet man būtų gerai žinoti, kada jūs ketinate sutarti dėl kompromisų su kai kuriais iš mūsų. Aš turiu būti uh, Junktinė karalystė rytoj ryte, tai galbūt dar galima numatyti keletą dienų šiam klausimui. Dabar pasižiūrėkite į turinį. Aš e, taip ir žinojau, kad jūs nepritarsite kai kuriems mano pakeitimams, kaip jūs ir sakėte, bet mes e, pirmiausia turime galvoti, kaip įgyvendinti teisės aktus, kurie jau priimti. E, dėl, noriu jūsų paklausti, ar jūs pritarsite mano pasiūlymams dėl užimtumo direktyvos įgyvendinimo. E, yra nauja direktyva, kuri įstrigusi taryboje dabar ir laukiame pranešimo apie demografinius pokyčius bet labai sunku apie tai kalbėti, jeigu nėra e, tolesnių teisės aktų pasiūlymų nukreiptų prieš diskriminaciją. Mano kai kurie pakeitimai yra susijęs su tais dalykais. Ir jeigu mes primsime visas priemonės, tai išbaigsime e, savo planus pagal 13 straipsnį, parengsime visą priemonių paketą. Uh, Aš tikiuosi, kad mes su jumis dėl kai kurių dalykų sutarsime ir man neteks atsimti mano kai kurių pakeitimų, nors žinau puikiai, ką jūs turite galvoje. Raskime kokį nors kitą būdą, kaip dirbti, nes e, problema dėl antis antidiskriminacinės direktyvos iškyla visiems vokiečių parlamentarams, nors egzistuoja teisės aktai Vokietijoje, bet sunku e, yra įtikinti kitus parlamentarus iš kitų šalių kad tai būtų visur ir aš nežinau, kodėl Vokietijos parlamentarai yra prieš pasiūlymus, kai jūs jau turite atitinkamą teisės aktą. Dėl uh, priverstinio išleidimo į pensiją, aš nežinau, kad turėtų būti čia kažkas nustatyta griežtai. E, privalomas pensinis amžius taip, kada žmonės gali gauti pensiją, bet reikia apie laiką, kada žmogus e, išeina į pensiją, kalbėti lankščiai, kad žmonės galėtų patys E, nuspręsti ir darbdavys negali priversti žmogaus išeiti į pensiją. Reikia išlaikyti valstybės nustatytą pensinį amžių. Tai yra svarbu, kad žmonės žinotų, kada jie gaus pensiją. Dėl lankstumo tai labai svarbu, mano nuomonė, dėl to siūliau pakeitimus 11 pastraipai. Jūs tarsi sakote, kad lankstumas ir laikinas darbas yra geras dalykas, tačiau kai kuriais atvejais vyresniems darbuotojams e, tai visai tinka. Jie galbūt, pavyzdžiui, nori dirbti vieną, dvi dienas per savaitę, jie nebūtinai nori dirbti e, pilną tatu. Taigi reikėtų, kad valstybės narės pasižiūrėtų į kažkokį nustatytą mechanizmą, į lankstumo priemonės, kad būtų galima išlaikyti žmonės E, dirbančius ne visą darbo dieną, ne visų etatų. Dar norėčiau, kad būtų labiau skatinamas keitimasis e, gerąją praktiką dėl mm, žmonių, kurie gyvena, gyvena ne vieni. Pirmiausia, e, reikia galvoti apie senus žmonės, kaip jiems padėti Čia galima keistis pažangę praktiką tarp valstybių narių ir pasižiūrėti, kaip, pavyzdžiui, žmonėms užtikrinti sąlygas gyventi vieniems, jeigu jie nenori važiuoti į senelių prieglaudas ar panašiai. Ir labai svarbu, kad e, vyresni žmonės žinotų, kokios yra jų teisės ir kad tos teisės būtų jiems prieinamos. Kai kurie e, vyresni e, žmonės turi kartais nežino to ir štai reikia užtikrinti prieinamumą. Dar vienas dalykas, nežinau, jūs dėl to sutiksite, jūs minėjote rūpybą kaip vieną iš dalykų. Aš noriu išplėsti tai į sveikatą ir rūpybą. Žinau, kad ES neturi kompetencijos ir nenoriu, kad čia kas keistųsi, bet egzistuoja tam tikros sveikatos apsaugos sritys, kurias mes padengėme. Ir galbūt būtų svarbu pasižiūrėti į valstybių narių tradicijas, į tai, kaip E, būna problemų vyriausnėsiams žmonėms, jie negali gauti tam tikrų vaistų ir tam tikrą standartą e, nustatyti ar išryškinti problemą, kad valstybės narės žinotų, kaip kad mes e, tai suvokime. Pavyzdžiui, atsiradus naujiems vaistams dėl savamžiaus, kai kurie žmonės negali gauti jų. Uh, Kitas dalykas - ilgalaikė vyresnių žmonių priežiūra. Aš pateikusi esu žodinį klausimą ir, e, dėl, ir rezoliucija e, rengiama. Aš žinau, kad jūs dirbate ties šio klausimu praeitie ir galbūt nors turite tam tikrų abejonių dėl antidiskriminacijos, pritarsite mano pasiūlytiems pakeitimams. Pone Kasteks. O paskui pone Kornelsen. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkuoju pranešėjui už pastangas siekiant kompromiso. Atrodo, kad tą kompromisą jisai pasiekė. Labai norėčiau kuo greičiau susipažinti su tais 30 kompromisinių pakeitimų. Kol nepamatėjai, kol neišnagrinėjai, sunku apie viską šnekėti. Tačiau vis tik tais norėčiau pasakyti jums, kad socialistų frakcija turi tam tikras raudonas linijas užsibrėžus ir mes jų nieku gyvų nenorėsime peržengti. Čia kalbu apie teisinio amžiaus išlaikymą, kada išeinama į, pre, į pensiją. Aišku, lankstumą galima išlaikyti. Visada galima pasilikti galimybę, palikti tam tikrą, tam tikrą amžiaus na, sakykime taip, šakutę nuo iki, kada galima išeiti į pensiją. Pensijos dydis, kuris turėtų užtikrinti orę pensiją ir senatvę, skaičiuojant tą pensijos dydį priklauso nuo teisinio amžiaus. didėja e, gyvenimo trukmė, didėja darbo trukmė, per kurį e, metų tiksliau skaičius, per kuriuos yra dirbama ir mokama įmokos. Dėl flex security mes neprieštaraujame pačiam žodžiui. Su sąlyga, kad saugumas ir e, profesinis kelias būtų užtikrinamas. Tie žmonės, kurie tai dirba, tai mokosi, turi užsitikrinti, kad mokymosi laikotarpis taip pat įeis į pensijos skaičiavimą. aktyvus gyvenimo laikotarpis yra maždaug 40 metų. Tai gali šiek tiek kisti valstybėse narėse, gali būti 39, e, gali būti 40 ar 42 metai. Bet maždaug visur yra 40, 40 e, metų aktyvaus gyvenimo laikotarpis, per tą laikotarpį ir skaičiuojama pensija kad žmogus turėtų oriai leidžiančią pragyventi pensiją. Taigi jeigu uh, Nenorime, kad senėjimo problemos būtų sprendžiamos gyvenimo pabaigoje, reikia tas problemas spręsti visą gyvenimą. Na, pamatysime, kas ten išeis su tuo kompromisu, kurį jūs siūlote. Dėl to pasiūlymo, kurį sakėte, kad atsis, kurio sakėte, kad atsisakote dėl, dėl sektoriaus sektorinio klausimo. Pensija neturi būti diferencijuojama pagal sektorius. Man atrodo, kad pagal sektorius reikėtų diferencijuoti na, darbo sunkumą. O tam, kad tas sunkumas būtų įvertintas, kai kuriuos darbus atliekant, Aš manau, kad Europos profsąjungų konfederacija taip pat yra tos nuomonės. Turi būti derina, deramasi profesiniuose sektoriuose. Atskirai kiekviename profesinėme sektoriuose, nes būtent profesiniai sektoriai ir gali geriausiai įvertinti, kas kurioje srityje yra sunku ir į ką reikia atsižvelgti, kai žmogus išeina į pensiją. Štai ką norėjau pasakyti. Na, o paskui, kai panagrinėsime tuos kompromisinius pasiūlymus, matysime, reikia tęsti toliau tą diskusiją tarp mūsų ar ne. Pone Kornelsen, aš pavėlavau, nes buvau kito komiteto posėdėje. Pone Lambert man papasakojo apie tai, ką jūs pasakėte dėl mūsų pasiūlytų pakeitimų. Aš supratau, kad bendra atmosfera yra pozityvi, jūs bandote atsižvelgti daugybę pakeitimų ir man labai svarbu yra tai, kad lyties aspektas būtų atspindėtas šiandieną moterų teisų komitete. Balsame dėl ponios Bauer nuomonės, kuri jums taip pat bus pateikta. Dar norėjau trumpai pašnekėti apie garantijas jaunimui. Jūs sakėte, kad jūs išlaikytumėte šešis mėnesius, ne keturis, bet praeitą mėnesį per plenarinę sesiją buvome, bal, balsavome dėl ponios turinien pranešimo. Ir visas parlamentas pasisakė už keturis mėnesius, taigi bus šiek tiek keista dabar vėl grįžti prie ir sakyti kažką kitaip, negu kad jau yra šita patvirtintame pranešime. Dar keletas žodžių dėl mano 11 pakeitimo. Jame kalbama apie dvipusę integraciją į tokį požiūrį. E, aš visiškai sutinku su tuo, kad integracija turi būti dvipusė, dėl to labai esu entuziastingai nusteikusi dėl jūsų pirmojo sakinio pastraipoje. Ten jau atsispindi tas dvipusiškumas, bet e, e, toliau kalbama, e, taip suformuoluota viskas, kad atrodo yra papildoma našta nustatoma ir atrodo, kad bet kad migrantai šiaip jau turi prisitaikyti neprimančioji visuomenė. Aš manau, kad dabar, kaip aš siūlau, yra kur kas geriau suformuluota. Jeigu mes labiau pabrėžtume pirmą dalį, tai tikrai būtų geriau. Tai tiek ir laukiu jūsų kompromisinių pasiekimų e, pasiūlymų ir po vasaros atostogų juos aptarsime. Pone Harkin, trumpai, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už darbą ir už pozityvius pastabas dėl pakeitimų. Atsiprašau, nes aš atrodo atvažiavau, atvykau po to, kai jūs pristatėte savo nuomonę dėl mano pasiūlymų, bet atrodo, kad jūs daugumą jų paremėte. Bent jau taip girdėjau. Norėčiau e, sureaguoti ir beveik viskam pritarti, ką pasakė kolegė iš socialistų frakcijos. Pateikiau pasiūlymą 248 aštuntą pakeitimą, kuriame kalbama apie socialinę rūpybą ir jos pri skirimą darbui, kad tiems žmonėms būtų užtikrintos socialinės garantijos, pavyzdžiui, kai tie e, rūpybą užsimantis žmonės e, pasiekia pensinį amžių. Tai nėra visiškai tai, ką sakė socialistė kolegė, bet panašu. Aš suprantu, kad kai e, dalyvaujate, pavyzdžiui, mokyme, sumokate už socialinės garantijas ir e, tai yra panaši situacija į mano minimą globą, taigi norėčiau jūsų nuomonės šiuo klausimu. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ne. Tai tada vėl žodis pranešiai. Labai ačiū. Dėkoju visiems. Bandysiu viską pasakyti trumpai. E, lis mes esame užgrūdinti mūšyje ir tikriausiai kaip nors viską pereisime. Dėl antidiskriminacijos daug kovojame, turbūt nei mums, nei kitiems nelabai kas pasikeitė. Bandau, e, bandysiu iki rytojos po pietų parengti kompromisinius pasiūlymus, o pirmą savaitę po pertraukos po atostogų tikriausiai galėsim susėsti ir pasižiūrėti, ar visiems tinka tie kompromisai ir gal toliau dėl jų tartis. Mes neišsprendėme pensijų teisų perkelimo klausimą, bet tai yra visiškai kitas rytis. Nemažai gana rimtų situacijų įvairiose valstybėse narėse žmonės turi teisę pasakyti, kad mes norime pensijos, kuri leistų mums išgyventi bet reikia tam nustatyti sąlygas. Jeigu rimtai žiūrėsime į pagyvenusius žmonės, tai reikia galvoti ne tik apie minimalę paramą, bet apie sumą, kuri leistų jiems e, gyventi e, kartų teisingumas nereiškia, kad žmonės išstumiami iš darbo rinkos, kadangi jie laikomi per senais, nes kartais jie tokie nėra kai kurie žmonės e, vertina vyresnius žmonės kaip papildomą naštą verslui. Tai yra baisu. E, Vokietijoje, kai žmonės dirba iki 67 metų, kas nemano, kad tai yra labai gerai ir vyriausybė dabar bando ieškoti naujų būdų. Jeigu žmogus sako, aš man daugiau negu 67 metai, bet aš esu gyvybingas ir noriu būti naudingas, Taigi yra diskriminacija kartais, nes žmonės gali kiti pasakyti, kad tu per senas mums tavęs nebereikia. Mes turime kurti darbo vietas ir vyresniems, ir jauniems žmonėms, dirbti kartu. Turime pasinaudoti žmonių patirtimi ir kūrybiškumu, kūrybiškumu vienu metu ir panaudoti abu išteklius. jaunimo nereikia eksploatuoti dėl to, kad jis pigiai kainuoja, o senų išmesti vien dėl to, kad jie seni. Tyrimai parodo, kad vyresni žmonės yra labiau ištvermingi, lojalesni, galbūt fizinės formos jie nėra labai geros, bet jie gali atlikti savo darbą. Taigi, manau, kad pensinis amžius vienodas visiems nebūtų sprendimas. Mums reikia lankstumo dėrybos, e, ta, ir dėrybos tarp socialinių partnerių yra esminės svarbos dalykas. Fransuas tą patį, man atrodo, galima pasakyti apie pensinį amžių. Etuk kalbėjo apie tai, kad reikia spręsti viską pagal atskirius sektorius, tačiau socialiniai partneriai turi sutikti su tam tikrais standartais. Aš už kolektyvinės dėrybas ir kolektyvinės sutartis, tačiau kartais tarptautinės darbo organizacijos kriterijai nėra visiškai tobuli. Mes kalbame apie lankstumo ir socialinio saugumo sąlygas, bet negalime atsisakyti vienos pusės, negalime turėti tik lankstumą, lankstumo ir neužtikrinti saugumo socialinio. Pone Kornelielsen, aš sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte, dėl tų šešių mėnesių iškilo šiek tiek problemų, bet 228 pakeitime aš kalbu apie tai. Tai, mano nuomonė, yra svarbus klausimas ir mes galėsime dar ateitie grįžti prie jo abipusiškumas taip pat svarbu, reikia pusiausviros, mes negalime supriešinti kartų. Ir jeigu tokio požio laikysimės, tai bus labai gerai. Marian Harkin, jūs pateikite daug pakeitimo, aš visiems pritariu, iš tikrųjų nieko nereikia keisti. 248 taip pat yra esminis pranešimo elementas, taigi dėkuoju visiems, bandysiu kaip galima greičiau parengti kompromisus ir mes pasižiūrėsime, ar kompromisas yra teisingas būdas apibūdinti mano darbui, o gal čia bus viena šališkumo šiek tiek. Bet man atrodo, kad viskas klostosi neblogai, taigi tiek. Ačiū, kągi puiku, mes balsuosime dėl šių pakeitimų, kurie bus apibriežti ir dėl kurių bus susidėrėta mūsų antrojoje rugsėjo sesijoje. Dabar belieka palinkėti jums visiems puikių atostogų, kur jas be praleistumėte ir paskirti jums pasimatymą kitame mūsų komiteto posėdėje 13 rugsėjo 15 val.